Dear colleagues, we now come to the votes. So... Gerbiami kolegos, prašau visų atsisėsti į savo vietas ir pasirenkti balsavimui. Pirmiausia, balsuosime dėl pono